Pirkė pirmasis punktas 2016 metų komisijos darbo programa. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl šio darbo atverkės punkto nenumatyti spontaniški pasisakymai ir negalima bus užduoti klausimų pagal melinosios kortelės principą. E, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, visų pirma suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui Fransui Timermansui. Um, this... Dauguma mūsų šių metų darbo programos e, yra ne visai prastinė. Ir dauguma šioje salėje, kaip ir visa Europa, stebėjo šio ryto diskusijas ir tie, kas tai matė, supranta, kad kalbame ne apie įprastinę darbo tvarką. Būtent todėl komisija šiandieną e, stengiasi pateikti tokių ryštingų, koncentruotų ir pragmatiškų pasiūlymų, kad Europos solidarumo dvasioje mes galėtumėm imtis ištingų veiksmų. E, dešimt prezidento Junkerio prioritetų, taip pat misijos teiginys, pareiškimas ir e, tai, ką mes pristatėme jums anksčiau, e, žimdami šias darbo vietas, iš tikrųjų lieka galioti. Mes ketiname keisti darbo tvarką ir daugiausiai dėmesio skirti stambiems dalykams, rimtiems klausimams, koncentruodami pastangas būtiniausios rytise. Tai yra investicijų planas, skaitmeninė bendra rinka, Europos pinigų sąjunga, e, kapitalo rinkų sąjunga, migracijos valdymai, e, nauja prekybos strategija, e, prekybos apmokesnimas ir taip pat pinigų sąjungą. Rytoj mes pristatysime vienos bendros rinkos strategiją, tačiau e, ir toliau mes siekiame išlaikyti ciklinės ekonomijos e, kūrimo planus, geresnį, užtikrinti geresnį šorinių sienų e, tvarkymą ir priežiūrą ir panašiai. Darbo programa, kurią patvirtino komisija, sudaryta iš 23 pagrindinių iniciatyvų, kuriomis tos strategijos bus įgyvendinamos. Ir šis dokumentas iš tikrųjų yra gana ženklus teisėkūros projektas, taigi tikrai bus nemažai darbo. Matėte darbo programos kopiją, e, nors gal ne visi dar turėjote galimybės ją perskaityti, todėl norėčiau atkreipti dėmesį į penkis svarbius klausimus, kuriuos norėčiau ypatingai akcentuoti. Visų pirma, mes ir toliau prioritetą skirsime iššūkiui, kurį meta pabėgėlių ir migrantų problema. E, ES turi imtis mm, ryštingos ir samios reakcijos ir mes iš tikrųjų esame labai dėkingi šiuo atveju e, šiems rūmams ir jų pirmininkui už reakcijos greitį ir už tą lyderystę, kurios nuolatos demonstruojate. Mes dabar siūlome naujų priemonių, kurios turėtų pagerinti migrantų valdymą, e, tiek e, peržiūrėti Dublino sistemą prieglobščio teikimo srityje, tiek ir e, kitus migracijos procesus ir tai leis e, mums iki metų pabaigos pateikti keletą naujų teisėkuros pasiūlymų, skaitant taip pat ir e, pakrančių apsaugos projektą. Toliau mes norime e, kurti E, prielaidas e, investicijoms, e, darbo vietų kūrimui ir panašiai. Investicijų fondas jau veikia ir dabar iš tikrųjų e, gaunam aukštos kokybės investicijų, kurios skatina toliau Europos ekonomiką, ypatingai mokslinio tyrimus ir tie dabar mes daugiausiai norime gerinti investicijų aplinką ir gilinti vieną bendrą rinką tam, kad būtų dar mažiau kliučių, barjerų ir būtų sukurta palanki aplinka ypatingai mažoms vidutiniams įmonėms ir e, startuoliams. Taip pat e, stengsime įgyvendinti e, skaitmenės vienos bendros rinkos strategiją ir kosminių tyrimų programą. Taip pat Paryžiaus klimato darybose mes ketiname prisidėti trim stambiais paketais susijusiu su energetinė sąjunga. Stengiamasi maksimizuoti energetinių išteklių efektyvumą per visą tiekimo grandinę ir taip pat stengsimės, kad būtų užtikrintas Europos socialinis, ekonominis e, ir ekologinis e, darnumas, e, laikantis darnaus vystimosi tikslų. Taip pat norime, kad 2016 metai taptų tikros socialinės pažangos metais. Mes pristatysime naujų įgūdžių darbo atvarkę tam, kad žmonės galėtų gauti naujų e, gerai apmokamų darbo vietų, ypatingai tokių, kurias e, atsiranda skaitmeninėje eroje. Labai svarbu, kad e, taip pat būtų sukurtos tinkamos pusiausvėros sąlygos derinti tėvystę, motinystę ir darbą, ypatingai tai svarbu motinoms, moterų įtraukimui. Taip pat labai svarbu, kad būtų E, apkarpytos galimybės socialiniam dempingui ir piknaučiavimo socialiniams sistemams. Laisva judėjimo sistema Europoje neturi e, būti e, greunamasis veiksnys socialinės apsaugos sistemams Europos Sąjungoje. Mes tenksime įvertinti valstybių narių užimtumo ir socialinius rodiklius E, vertinti socialinių teisų apsaugą ir e, nurodyti egzistuojančias spragas. Taip pat bus sukurti tam tikri rodikliai, orientaciniai rodikliai, e, pagristi geriausią praktiką ir tokiu būdu bus siekiama konvergencijos tarp ES valstybių, ypatingai Eurozonoje. Penkta, komisija taip pat spaus, kad būtų toliau siekiama pažangos kurti sąžiningą, veiksmingą įmonių apmokestinimo sistemą, E, tam siekiant to, kad įmonės mokėtų pelną tose valstybėse, kur kuriamas pelnas. E, tam reikės peržiūrėti įmonio apmokestinimo sistemą ir taip pat e, kovoti su mokesčių vengimu. Stengsimės sukurti palankesnį ir labiau apsaugotiną sumčiavimo PVM režimą. Aš akcentavau jums šiuos penkis pagrindinius dalykus, kadangi negaliu visko dabar čia trumpai išvardinti. Komisija be abejo ir toliau įgyvendins Europos saugumo darbo atvarkę, kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, o taip pat bus e, tęsiama priekybos investicijų strategija, e, stengiantis sukurti e, atsparesnę ir patikimesnę ekonominę bei piniginę sąjungą. E, na ir be abejo mes mėginsime maksimaliai panaudoti susturimus išteklius, e, E, e, daugiametės finansinės perspektyvos vidurį laikotarpę peržiūrėjo, bus mėginama įvertinti, ar tikrai e, pinigai nukreipti būtent į reikalingiausius prioritetus, tokius kaip pabėgėlių krizė, ir taip pat bus daugiau akcentuojama būtent rezultatai, pasiekti rezultatai. Iššūkiai tokie kaip migracija arba prieiga prie energetinių išteklių ar kitų išteklių, klimato kaita taip pat demonstruoja, kad būtina e, kurti veiksmingą e, išorinę dimenciją tam, kad būtų pasiekti politiniai tikslai. Šiandieną, kaip niekada anksčiau, e, labai sunku atskirti vidaus problemas ir reikalus ir išorinius. Jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie vystimosi planus, iš tikrųjų praktiškai šitie du elementai jau susilėjo į vieną. Takos skiros nebeliko. Komisija prisidės prie naujos globalios strategijos, e, užsienio bei saugumo politikos skūrimo. E, ir vėlgi, čia irgi išorinis ir vidinis elementai yra praktiškai neatsiejami. Dar pabaigai du akcentai. E, Vienas, kaip komisija jau sakė, mes imsimės veikti kitaip. Visos priemonės, kuris mes siūlome, bus pagrįsios geresnio reglamentavimo darbo tvarkė. Mes e, toliau liekame įsipareigoję užtikrinti, kad kai ES kažkur tai įsikiša, tai daro būtent, kad pasiektų rezultatų ir pozityvių poslinkių vietose. Mūsų programoje numatyti planai peržiūrėti jau dabar egzistuojančių teisės aktų reglamentavimo tam tikras rytis, pavyzdžiui, sveikata darbo vietose ir panašiai, tam, kad iš tikrųjų tam tikri reikalavimai atitiktų nes reikalavimus ir toliau e, mes ketiname atsimti kai kurias iniciatyvas, kurios jau tapo nereikalingos arba buvo tiek atskiestus, kad nelabai yra šansų jas priimti. Taigi mūsų ambicijų sąrašas yra kokias trumpesnis. E, Na ir laikydamėsi mm, sutarimo rėmų mes e, be abejo ketiname atsimti savo sekros iniciatyvas tik tada, kad išgirsime jūsų nuomonę. Dar vienas dalykas, ką noriu pabrėžti, tai yra, kad e, be abejo, ne viena programa neduos rezultatų, jeigu įstatymų leidybos procese dalyvaujančios visos šalis neparodys tam tikro e, intereso ir įsipareigojimo. E, Ir mm, komisija be abejo e, už savo pasirinkimus tikrai yra linkusi atsakyti, tačiau tam, kad ES būtų stipri, kad galėtų pademonstruoti, jog visos mūsų institucijos yra pasirengusios e, įgyventi Europinę darbo tvarkę, mes turime bendradarbiauti kartu, kad pasiektume šitų bendrų tikslų. E, rengdami darbo programą mes atsižvelgėme jūsų išsakytas nuomonės, skaitant ir rezoliuciją, ir aš manau, kad iš tikrųjų labai daug dalykų yra bendro. Aš manau, kad visi turbūt sutiks, kad mūsų bendras darbo metodas šių metų dialogo metu kur kas geresnis negu anksčiau. Pavyzdžiui, dabar turime naują formatą, vadinamasis ICC diskusijas. Ir taršia, kad iš komitetų, iš politinių frakcijų mes, iš jų lyderių mes gauname tam tikrą reakciją, tam tikras tam tikros medžiagos ir noriu tą progą padėkoti visų politinių frakcijų vadovams, kad iš tikrųjų jūs padedate mums gerinti savo darbą, orientuoti jį Taip pat noriu padėkoti e, pirmininkui Buzekui, kuris ėmėsi to paties e, CCC bendradarbiavimo srityje. Man labai svarbu, kad e, mes visi bendrai žiūrėtumėm į dabartinius ir būsimus pasiūlymus, kad e, abi įstatymų lydybo dalyvaujančios institucijos galėtų sklandžiai e, priminėti šitos teisės aktus. Aš labai tikiuosi, kad mums iš tikrųjų pavyks pagerinti darbo metodus ateityje taip, kad abi institucijos liktų patenkintos. Dėkoju. Dėkoju, ponė Timmermans, APP e frakcijos vardu, dabar kalbės ponas Sajar. E- Dėkoju. Ačiū. Po mėnesius trukusių dėrybų rugsėjo mėnesį mes sutarėme įvairios frakcijos šiame parlamente susitarė ir padėjo labai tinkamą pagrindą komisijos veiklos programai, kuri šiandien yra pristatoma galbūt dėl to susitarimo ir nėra mūsų parlamente tiek susijaudinimo ar spaudos rateliuose nėra tiek susijaudinimo, jeigu nebūtų buvę to susitarimo, galbūt būtų domimasi labiau šią veiklos programą. Bet svarbu, kad parlamentas ir komisija dirbtų kartu šioje srityje, nes šis parlamentas irgi supranta, kad tai, kaip veikia ES institucijos, tas darbo metodas turi būti iš esmės keičiamas. Institucijos turi, turi dirbti efektyviau. Taigi, Aš turiu to, trumpą sąrašą to, kuriuose srityse EPP frakcija gali pritarti komisijos pozicijai. Ypatingai dėl metodikos mes veikiname tai, kad yra susitelkta ties dešimtimi Junkerio plano prioritetų. Taip pat mes šioje metodikoje manome, kad esminis principas yra laikytis subsidarumo ir proporcingumo principo. Ir komisijos veiklos programos anksčiau buvo labai ilgos, jos nebuvo visapusiškai gyvendinamos, taigi gyvendinimas ir biurokratijos mažinimas, poveikio vertinimas ir teisėkuros pats procesas yra labai svarbus dalykai, mes turime tą daryti nuolatos. Dar apie metodiką norėčiau šį betą pasakyti. Prašome, kad komisija priderintų tai prie deleguotų ir, ir gyvenimo aktų nuostatų. Tai yra mano prašymas, ne tik mano, bet visos frakcijos. Ir matome, kad čia vis dar trūksta pažangos po Lisabono starties patvirtinimo. Taip pat e, komisija turi susitelti ties veikiančiais teisės aktais, jūsų paprastinimu įvairiose srityse, pavyzdžiui, bendro žemės ūkio politika ar sanglaudos politika. Yra du prioritetai šioje srityje, kurie PP frakcijos manimų yra labai svarbus. Pirmiausia, judumas ir lankstumas, kalbant apie darbo rinką. Reikia stiprinti šiuos elementus, taip pat jaunimo užimtumas, reikia skatinti įgūdžius tam, kad mūsų žinios ir ekspertinės žinios būtų išsaugotos, būtų skatinamos inovacijos. Taip pat reikia užbaigti vidaus rinką, kurti vidaus, vidaus rinką, tai yra labai svarbu, kalbant apie skaitmenį sektorių ir energetiką. Uh, Konkurencingumas pramonės rytyje, ypač kalbant apie smulkės vidinės įmonės, čia irgi labai svarbus prioritetas, kuriant ir išsaugant darbo vietas Europoje. Tačiau, na, akivaizdu, kad labai vis dabar svarbi yra pabėgėlių krizė ir EPP mano, kad Europa turi geriau saugoti išorės sienas, padėti tiems, kuriems kyla pavojus, tačiau turime pasirūpinti ir savo piliečių saugumu. Tai yra mūsų svarbiausias prioritetas. Šioje srityje yra nemažai teisės aktų ir parlamentas jau parodė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti ir veikti greitai šioje srityje. Taigi aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl 16 metų veiklos programos. Dėkoju. Dėkoju ponė Sair. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponė Rodrygės. Yes. Uh, Pone vicepirmininkė, Tiesa, kad netėjo laikas elgtis taip, kaip elgiamės anksčiau. Tie dešimt prioritetų yra vis dar svarbus mūsų vertinimu, tačiau jie turi būti suformuojami visiškai kitaip. Mes manome, kad pagrindinis mums tenkantis iššūkis dabar yra spręsti pabėgėlių krizę, užkirsti kelią humanitarniems krizėms. Tokiu būdu, kad galėtumėme taip pat apsaugoti ir Šengeno erdvę. Mes žinome, kad tam reikia realios prieglopšio sistemos Europoje, realio, realių europinių sienų ir realios imigracijos politikos. Taigi tikime šia, kad, tikimės, kad ši komisija toliau kurs šias priemonės, tačiau tuo pat metu mes turime Europą paversti realią klėstėjimo erdvę. Ir mes manome, kad šie metai turėtų būti tinkamas laikas šiai komisijai atnaujinti strategiją Europą 2020 tokiu būdu, kad būtų aišku, jog kalba neina vien tik tai apie energetinį, energetinį saugumą, bet ir žiedinę ekonomiką, kad mes galėtume geriau apsaugoti savo išteklius. Čia yra ir moksliniai tyrimai bei plėtra, tai yra nauji skaitmeniai sprendimai, inovacijos. Vėlgi čia reikia sukurti kokybiškas darbo vietas ir taip pat Turime apginti investicinį planą ir biudžeto priemonės peržiūrą užtikrinti tam, kad galėtume pasiekti geresnių rezultatų šioje strategijoje. Taip pat esame sunerime dėl to, kas vyksta Europoje. Tai yra, kai yra bandoma mažinti tam tikrus standartus, kai valstybės narės tarpusavyje konkuruoja ir vis labiau menkina savo socialinius standartus. Taigi mes manome, kad atėjo laikas įtvirtinti socialinės teisės. Atėjo laikas pasiūlyti mobilumo paketą, atėjo laikas kovoti su mokesčių vengimu tokiu būdu, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur yra gaunamas pelnas. Taip pat mes manome, kad yra svarbus prioritetai ir galvojame, kad tas siekis sukurti ekonomikos pinigų sąjungą, turi būti inspiruojamas centrinio tikslo, o centrinis tikslas yra konvergencija. Pone vicepirmininkė, mes manome, kad jeigu norime užtikrinti tą konvergenciją, reikalinga sukurti bankų sąjungą ir užtikrinti realius fiskalinius pajėgumus eurozonoje. Tačiau mes taip pat teigiame, kad visos šios ambicijos, visi šie siekiai nebus veiksmingi, jeigu jie nebus pagristi ambicingesniais išorės veiksmais. Mes su jumis sutinkame, kad reikia bendros globalios strategijos, atnaujintos strategijos ir pirmasis dalykas būtų Europai užimti lyderio vaidmenį Paryžiaus konferencijoje. Europa turi užimti lyderio vaidmenį gyvendinant tvaraus vystimosi tikslus. Ir taip pat aš norėčiau paliesti ir kitą svarbų klausimą. Tai yra, kad reikalinga reali partnerystė su Afrika kaip kaimininiu žemynu. Štai tokie yra mūsų lūkesčiai. Ateinančiais metais šis parlamentas buvo labai aktyvus rengiant šią rezoliuciją ir Mes ir toliau būsime labai aktyvūs ir sieksime teisingų tikslų. Dėkuoju, ponia Žoa Rodrygės. Dabar ECR frakcijos vardu kalbės ponia Ford. Ačiū. Mums reikia daug dėmesio skirti ekonomikai, konkurencingumui, inovacijoms, priekybai ES bendroje rinkoje ir tradiciniuose sektoriuose bei skaitmeniuose sektoriuose. Ir tai tikrai atsispindi veiklos programoje, šiaip pritariu. Aš sakiau, kad kiekviena ES iniciatyva turi išlaikyti egzaminą, būtent ar lengviau dėl šios iniciatyvos, ar sunkiau dirbti verslui. Ir komisija su, sumažina naujus teisės aktus, jūs stengiatės, kad veiktų dabar priimti įstatymai ir teisės aktai ir mažinate biurokratiją. 70 pasiūlymų buvo atsiimta, komisarė. Dėkoju už tai, kad už, už, įsiklausėte į mūsų frakcijos reikalavimą. Kalbant apie parlamento rezoliuciją dėl veiklos programą, kur kalbama apie gilesnę politinę sąjungą, kalbama apie ES gerbuvio sveikatos standartus. Bet aš tam nepritariu. Aš manau, kad tuos klausimus geriau spręstų nacionalinės vyriausybės ir žinau, kad daugelis kolegų šiame parlamente mano tą patį. Bendroji rinka turi padėti ir sukurti ekonominės galimybės, skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Jūs sakėte, kad ne, nėra tinkamas laikas elgtis kaip įprasta. Taigi nepasiduokime kairiųjų vilionėms dėl pasiūlymų, kurie Europoje nepaliks vietos verslui ir darbams kaip įprasta. Dėkoju, ponia Ford. Dabar liberalų frakcijos vardu kalbės ponia Intveld. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad tai ir yra įprastiniai darby, dalykai, įprastinė veikla, nes e, pavyko e, pasiekti vieno tokio revoliucingo dalyko, nes komisijos darbo programa iki šiol buvo iki šios minutės buv, išliko paslaptyje. Tai yra tikrai puikus pasiekimas. Aš negalėjau perskaityti jos ir įsigilinti į detalės, bet aš išgirdau daug uh, E, pozityvių dalykų, kuriuos palaikys mūsų frakcija. Jūs kalbėjote apie migraciją, apie prieglopščio politiką, apie mėlynosios kortelės sistemos atgaivinimą. Aš Manau, kad jūs taip pat ir kalbėsite apie motinystės atostogas klausimus. Taip pat aš žinau, kad yra pateikti tam tikri pasiūlymai dėl euro, dėl bendrosios valiutos. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų frakcija Jūs palaikys sprendžiančios uždavinius, bet yra kai kurių dalykų, kurių aš neišgirdau, kurių trūksta. Ir dažnai tuos klausimus, kurių man trūksta, kėlė Europos parlamentas. Mes e, jau keletą metų kalbėjome apie tai, kad reikia e, įvertinti, ar mes pasiekėme savo rezultatų, ar iš tiesų mums pavyko e, gerinti teisėkuros procesą. Ir taip pat norėčiau, kad būtų vėl atblokuota direktyva dėl diskriminacijos Ir aš manau, kad būtų labai taip pat svarbu kalbėti apie pagrindinės teises ir demokratijos principus. Ir reikia nepamiršti taip pat skaitmeninės darbo atvarkės. E, man kyla klausimas, kaip reiktų interpretuoti pono Oettingerio žodžius, kuris pasako, pasakė, E, vietoj, kad e, vietoj atviros interneto erdvės kūrimo mes turėtume susikoncentruoti į e, debesijos kūrimą. Mes daug kalbame čia apie politinius klausimus, bet geresnė teisėkura, mano manimu, yra ne tik politinių diskusijų rezultatai, tai yra pats procesas. Todėl manau, kad komisija turėtų daryti daugiau. Aš jau paminėjau skaidrumą. Mums reikia E, čia didesnių, stipresnių žingsnių į priekį, nes kol kas e, mes tarsi trypšėme už uždarų durų. Mums reikia e, nepamiršti tokių programų kaip saugaus uosto programa ir, ir kitų dalykų. Dizelinio variklio skandalo, pavyzdžiui, ir E, tikiuosi, kad nebus tokių daug teisės aktų, kurie, dėl kurių vėliau turės teisingumo teismas priimti sprendimus. Aš norėčiau, kad būtų labiau akcentuojamas procesas, nes galutinis rezultatas yra politinio pasirinkimo e, e, klausimas. Ir yra labai svarbu, kokį mes tą pasirinkimą padarysime. Dėkoju, ponė Intvelt. GUE frakcijos vardu kalbės ponė Michels. Pone pirmininkė, komisijos pirmininkas Junkeris šiandien ryte, kreipdamasis į parlamentą, išsakė e, jautrius žodžius, kalbėdamas apie migracijos ir pabėgėlių politiką. Tai buvo geri žodžiai, bet kokios yra išvados. E, ir toliau yra laikomasi konkurencingumo ideologijos. E, Taip pat yra kalb, e, toliau kalb, laikomasi in, Junkerio investicijų programos. Dažnai socialinė neligybė yra e, tas dalykas, dėl kurio e, atmetamos europinės vertybės ir dėl ko iškyla rasizmo grėsmė. E, E, mes turime daugiau kalbėti apie regiona, reg, regionų politiką, apie duomenų apsaugą, apie kultūrinius ir socialinius klausimus, bet jūsų programoje šitiems klausimams tenka tik tai šalutinis vaidmuo. Manau, kad Europos, pagrindinė ES klaida yra ta, kad mes ne, nesiremėme savo pagrindinę e, vertybę, e, laisvę ir, la, vertybėmis laisvę ir lygybę. Ir tai yra tik tai gražus žodžiai. Gerbiama komisija, jūs turėjote galimybę e, kažką padaryti, bet jūs dėja nepasinaudojote tomis galimybėmis. Dabar žaliųjų frakcijos vardu pasakys ponas Lambert. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, sveiki atvykę. Aš 2014 metais ir ypatingai 2015 metais stebėjau komisijos darbą, ypatingai turint omenyje iššūkius susijusius su pabėgėlių krize. Mačiau, kiek greitai, skubiai sugebėjo komisija ir ambicingai veikti. Ir aišku, uh, nepakako galbūt tų veiksmų skubumo, bet vis tiek jūs nedvėjojote ir e, ėmėtės tam tikrų priemonių. Aš norėčiau, kad tą patį jūs padarytumėte ir kitais klausimais, klausimais, kurie rūpi europiečiams, nes be jokios abejonės aš išklausiau tą visą katalogą, kurį jūs pasiūlėte. Ir jis yra toks tankus, kaip ir e, salėje esančių dalyvių skaičius. Taigi 2014 metais jau buvo suprasta, kokie klausimai patys svarbiausi piliečiams. Komisija pradėjo darbą 14 metais, 14 metų rudenį ir dabar praėjo vieneri metai nuo to ir mes kol kas nieko nematėme. Na, bet netiesa, kad niekas nevyksta, nes buvo pateikti pagal Europinį semestrą šalims, skirt, šalims skirtos rekomendacijos. Matome, kad taip sumažėjo kolektyvinių dėrybų e, svarba ir, ir kiti dalykai. Taigi, tai nereiškia, kad jūs e, ne tik, kad sustabdėte darbus, bet mums, mes laukiame tolesnių pasiūlymų, kalbant apie fiskalinę politiką. Taip, liuks lyg skandalas buvo imtasi tik vienos nedidelės priemonės – keitimasis nuomonės dėl teismo sprendimų susijusių su mokesčiais. O visa kita, visa kita paliek, palikta ateičiai. Sakoma, na, manjana, rytoj, rytoj bus pateikti sprendimai. Tačiau aš čia pasigendu skubumo ir ambicijų ir dėl socialinio dempingo, fiskalinių problemų. Tai, ką jūs padarėte dėl, dėl TTIPS ir sustarties ir panašiai, tai visiškai prieštarauja tam, uh, kokie buvo lūkesčiai. Taip pat, kada jūs ketinate pateikti pasiūlymus konkrečius ir tarybai ir šiam parlamentui dėl bankų garantijų, indėlių garantijų, dėl automatinių stabilizatorių ir kitų dalykų. Jūs turite iniciatyvos teisę, bet jie nesinaudojate šioje srityje. Ir galiausiai dėl Volkswageno dar norėčiau šį beitą pasakyti. Tai yra absoliučiai Didžiulis skandalas susijęs, susijęs su aplinkosauga, žmonių sveikata, rinkos iškraipimais, visais tais klausimais, kur komisija turi įgaliojimus, ką darė Bienkovska mūsų komisarė. Yra tiesiog stebima, kas vyksta, bet nesitikėkite, kad mes imsitės, imsimės iniciatyvos, čia jūsų teisė imtis iniciatyvos. Ir Vokietijoje buvo, buvo žinoma komisijai apie uh, apie tokius sukčiavimo atvejus, bet niekas nebuvo padaryta. Taigi mes tikrai tikimės, kad galiausiai jūs simsitės svarbių iniciatyvų. Dėkui. Frakcijone EFDD. FDD e frakcijos vardu pasisakys ponas Borelį. Ačiū, prezidente. Odži <clears throat> la Komisija Europėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos komisija šiandien Strasbūrė pristatė savo 2016 metų programą ir pasakė, kad tai nėra tradicinė programa. Aš e, norėčiau e, pakalbėti apie tai, kas reikalauja būtent tų netradicinių veiksmų. Nesvarbu, e, kaip jūs suformuluosite savo 2016 metų programą, bet svarbu yra tai, kad jūs pasimokintumėte iš 2015 metų klaidų. Viena iš tų klaidų yra Graikija. Mes e, pasiekėme dabar tik to, kad ta šalis kenčia, kenčia nuo e, didžiulio skurdo. Toliau kita klaida yra Sirija. E, strateginiai veiksmai. E, verčia mus imtis kažkokių veiksmų, e, siekiant sušvelninti tą e, krizę. Toliau kita klaida yra Volkswageno skandalas. Taip pat reikia kažkokių veiksmų šioje srityje, bet jų nebuvo. Kas atsitiks, jeigu bus sukčiavimas su, pavyzdžiui, e, medikamentais, vaistais ar maisto produktais? E, toliau yra kitų klausimų susijusių su ekonominėmis temomis, kur, kurie, kurios bus aktualios visais, visais 2016 metais. E, TTIP e, su, priekybos susitarimai, kurie yra pasirašomi, jų negalima vertinti tradiciškai. Dažnai atsitinka taip, kad E, bandoma viską sukoncentruoti į, į vienas rankas. Mes matome, kas atsitiko su susitarimu su, su Kinija. Nors reikėtų įvertinti e, e, realiai ekonominę šalies būklę ir pagal tai komisija turėtų priimti sprendimus. Nes manau, kad pagrindinis principas turėtų būti, jeigu bent viena valstybė narė e, kažkam nepritarė, tai tai turėtų galioti visai Europai. E, e, Eurostat, paskutiniai Eurostat e, duomenys sako, kad vienas iš keturių ES piliečių susiduria su skurdo grėsme. Tai reiškia, kad mes turime kalbėti apie piliečių pajamas, apie mikrokreditus. Tai yra pagrindinės priemonės, kurios galėtų padėti mums išsaugoti europinės vertybės, tokias kaip solidarumas. Ir tai turėtų grįsti komisija, šiomis vertimėmis turėtų grįsti komisija savo 2016 metų programą. Ir e, e, taip pat manau, kad didesnį dėmesį reikia skirti vietos lygmeniui. E, reikia žiūrėti, kokį poveikį teisėkuros aktai daro regionams. E, dėkoju toliau ponas Salvini, ENF frakcijos vardu. Grazie, prezidente. Ma... Eh, Ačiū. <clears throat> Pirminkė. Tuščios kėdės šioje salėje demonstruoja, kad Europos e, biurokratai dirb, gyvena kitoje planetoje. Be abejo, šitos diskusijos tęsiasi, tačiau tiesą sakant, tai devynios valstybės narės sutiko priimti 700 tūkstančių migrantų. E, kitos atsisakė tai padaryti. Turkija nėra ir niekada nebus Europinė valstybė. To irgi nepamirškime. Ir mes, tiesą sakant, naudojame tam tikrus sandorius tam, kad išparduotume europiečių teisės. Aš manau, kad šitas parlamentas nieko nedaro. Kad būtų sunaikinta islamo valstybė, kuri žudo žmonės ir tiek daug jų išstumė iš namų. Mes kalbame apie porą mm, milijonų žmonių, kurie kenčia e, tiek Italijoje, tiek taip pat e, turime įvykius Ukrainoje ir tiesą sakant gėdinga, kad Europa ragina Italiją bei kitas valstybės pasiaukoti, e, paukoti savo pensijų schemas, atlyginimus, socialinę apsaugą e, tiesiog palikdami skęsti migrantų banguose. Tiesą sakant, mes taip pat išsiparduodame Kinijai, nes taip atsiras Europoje dar daugiau bedarbių. Mes čia kalbame apie 60 milijardų žalą, kurią patyrė vien Italija. 35 milijonai alyvų aliejaus tonobo įvežti iš Tuniso, mes sulaukėme masę kitokių produktų, pavyzdžiui, iš Vietnamo, kur netliekami jokie patikrinimai, jokie kokybės kontrolė ir panašiai. Na ir balsuodami žmonės išreiškė savo nuomonę. Štai Lenkai jau pareiškė savo nuomonę, Junktinė karalystė netrukus e, paseks jų pavyzdžių, Italijoje ko gero irgi įvyks tie patys poslinkiai, tiesiog, kuo anksčiau tai vyksto geriau. Pone Morvai. Ačiū. Norėčiau pono Fransu Timmermanso, Europos komisijos vicepirmininko, paklausti. Štai ko. Ar sutinkate su manim, kad tai, kas čia vyksta dabar, dėl 2016 metų komisijos darbo programos, visą šitą diskusiją parlamente, kur dabar dalyvauja koks 20 parlamentarų ar panašiai, E, Europos Sąjungoje reiškia maždaug tą patį, ką ir e, komisijos programos vertimas šiame parlamente gali būti prilyginamas vyriausybės programos svarstymui nacionalinėse parlamentuose. Ir dabar, kaip jūs vertinate situaciją, kad štai Junkeris, kuris e, yra lyderis naujosios komisijos ir jų kvazi vyriausybinė programa, e, tokia ale vyriausybinė programa buvo išsiuntinėta 15 minučių iki diskusijų elektroniniu paštu išrinktiems parlamentarams. Tai yra prieš keletą minučių, prieš prasidedant diskusijai. Gal jūs galite paaiškinti 500 milijonų europiečių, kas čia per procedūra? Ar jums netrodo, kad tai yra žeminanti procedūra? Ir norėčiau paklausti ir jūsų, ir pono Šulco. Jūs kaip Europos parlamento pirmininkas turbūt irgi turėtumėte pareikšti savo nuomonę šio klausimu. Teoriškai aš norėjau svarstyti e, ir aptarti migracijos politiką, kas yra tik tai e, vienas iš skyrių šioje programoje, kurią jūs ko gero per pietų pertrauką tiesiog primetėte kažkur atsisėdęs. E, na ir jeigu kalbame apie tą naują migracijos bangą, susijusių problemų sprendimą. Aš manau, kad Vengrija iš tikrųjų kaip suverinė valstybė turi teisę pati spręsti, ko imtis migracijos klausimų. Mes niekam neperdėm savo suvereniteto šioje srityje. Migracija iš tikrųjų yra labai naujas reiškinys ir ES turėtų reglamentuoti tik tai tas sritis, kur e, sutartyse iš tikrųjų numatyta ES teisės prerogatyva. Migracijos klausimai nėra viena iš tokių sričių. Puiku. Ačiū, ponė Marvai. Toliau Pone Timirmans, vėl žodis jums. Ačiū. Na, puiku, kad šiandien ponė Mavai pavadino Junkerį mylimu vadovu. Aš manau, kad iš tikrųjų tai puikiai žinia ir aš turėčiau ją perduoti atgal grįžęs į komisiją. Turbūt turiu labai trumpai pasakyti, kad tai yra tik tai komisijos darbo programos pristatymas, nei daugiau, nei mažiau mes ateitie turėsime masę galimybių aptarti visus komisijos darbo programos elementus. Ir aš tiesąkant viliuosi, kad parlamentas ne tik darys pareiškimus apie kažką tai papildomo arba e, tiesiog atstos į didingą pozą tam tikrais politiniais klausimais, bet e, tiesiog bus dirbama nagrinėjant labai konkrečius pasiūlymus ir bus daromos konkrečios išvados dėl kiekvieno iš tų pasiūlymų. Tai labai svarbu. Ir aš manau, kad Kartais iš tikrųjų komisija kur kas rimčiau reaguoja į parlamentą negu kai kurie parlamentai atstovaujantis karštutinėms e, kėdžių eilėms žiūri komisija. Komisija iš tikrųjų nori e, pasiekti, kad tai, ką mes darome, atitiktų ir jūsų prioritetus, kad mes priimtumėm bendrus sprendimus, kurių tikrai labai reikia. Aš tik e, skaičiau, atrodo, Žbekės mano fondo uh, E, pranešimo. Pacituosiu tiesiogiai. Šiandien Europoje 26 milijonai vaikų ir jaunuolių e, atsiduria socialinės atskirties ir skurdo pavojuje. Tai yra mūsų darbas, tą reikia spręsti konkrečiamis priemonėmis. Ar jūs žinote, koks yra bedarbysės lygis tarp jaunimo įvairiose valstybės narėse? Būtent dėl to mes kuriame um, E, ir e, įvairius investicinius fondus ir kuriame vieną rinką, skaitminę rinką ir panašiai, mes iš tikrųjų norime, kad žmonės laisvo judėjimo nevertintų tiesiog kaip e, grėsmės jų socialiniai padėčiai, bet kaip galimybę kurti naujas karjeras, pasinaudoti naujoms galimybėms. Ir būtent tam reikia labai konkrečių pasiūlymų, kurie užtikrintų geresnę socialinę Europos piliečių um, apsaugą. Be abejo, tose ribose, kiek ES yra kompetitinga. Ir be abejo, visada esame tam tikrų sričių, kur mes galime pasirodyti geriau. Čia todėl ir susirinkome, kad išklausytumėm jūsų nuomonį, bet procese vėlgi norėčiau baigdamas pasakyti. Mes intensyviai kalbame ir su jūsų institucija, ir su taryba. E, Europos parlamentas šiuo atveju atstovauja Giefer Hapštat, e, ieškodami formų, kaip mes, trys institucijos, galėtumėm e, veiksmingiau vykdyti teisėkuros procesą. Ir galų gale labai svarbu, kad visos trys institucijos suprastų, ko iš jų tikisi piliečiai, rinkėjai, kad mes vengtumėm klaidų teisėkuros procese kad mes išvengtumėm tai, ką ponė Antvelt e, pabrėžė, kad kartais, pavyzdžiui, priimame tam tikrus sprendimus jau iš anksto, žinodami, kad na, tie sprendimai yra geri, kadangi jie e, yra kompromisas, bet jie nėra geri, ta prasme, kad kai jie bus įgyveninti, tai nukenties ir piliečiai, ir verslas, ir vėliau teks juos taisyti. Tai gal užkirskime kelią, kad taip nesitiktų, įvertindami pirmiausiai galimą poveikį, detalų poveikį vertinimą, atlikime E, prieš priimdami kažkokį teisės e, aktą, kad e, iš tikrųjų būtų pradėta karpyti biurokratiją, o ne joje skandinamas verslas. Štai tokios pozicijos laikosi komisija ir be abejo labai svarbu imtis rimtų realių veiksmų. Na ir tai vienas iš keletą momentų mūsų bendroje istorijoje, kada iš tikrųjų pats projektas yra mm, tarsi užginčiamas, jam metami rimti iššūkiai. Visos aplinkybės yra nepalankios ir pabėgėlių krizė, ir ekonominė krizė, ir tarptinės klimato grėsmi. E, daugybė nepalankių faktorių šiuo atveju kelia pavojų europiečiams, europiečių gyvensenai ir Europos projektas turėtų rasti deramą atkirtį visiems tiem iššūkiam. E, iš tikrųjų, mes turime rasti didžiulį, labai rimtą atsakymą. Na ir be to, kad tris institucijos e, veiksmingai bendradarbiautų, mes be abejo veiksmingai to nepadarysime. Taigi, pirmininkė, aš galiu patikinti, kad ši komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu tam, kad mes Europos piliečiam pateiktumėm tikrai gerų rezultatų. Ačiū. Dėkoju, ponė Timmermans. Diskusija šią temą yra baigtos.